bus e, patvirtinta. Dėl klaidų ištaisymo pagal 231 darbo tvarkos taisyklių ketvirtąjį straipsnį, e, jei nebus e, pareikšta prieštaravimų, šis klaidų ištaisimas bus